Good morning, friends. We'll start. Labas rytas, bičiuliai, pradėsime darbą. Kitaip mums pritruks laiko darbo tvarkiai įveikti, jeigu to nepadarysime dabar. Vertimas užtikrintas visomis kalbomis, išskyrus suomių, kroatų, airių ir maltiečius. Ir ponė Moran Šartie yra pakvietusių svečių, kurie bus mūsų posėdėje pusantros valandos ir pas, dar yra ponio Sander pakviesta lankytojų grupė, kuri nuo devynių irgi e, bus mūsų posėdėje. Taip pat po pietų dar bus pono Jerik pakviesta lankytojų grupė, kuri dalyvaus mūsų posėdėje nuo pusės trijų. Tai tiek dabar galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra užimtumo delegacijos vizito TDO Ženevoje e, informacija, gal Jūta Steinruk. Gerai, galime atidėti šį klausimą, nes, kaip matote, komiteto pirmininko dar nėra, o jis vadovavo tai delegacijai. Taip pat noriu priminti, kad komiteto pirmininkas renks prieimimą rugsėjo 7 dieną, vaišins kokteilis po komiteto posėdžio Jan restorane trečiam aukšte nuo 18.30. Kviesime komisijos, tarybos, nalatinių atstovybių, nevyriausybinio organizacijų atstovus Tai tiek. Dabar trečias darbo atvarkės punktas. Pranešimai. Euris. Europos darbo biržų įdarbinimo agentūrų tinklas. Kaip žinote, mūsų pranešėjas yra ponas Bekeris, jis yra pasiekęs puikių rezultatų. Taigi suteiksiu žodį ponui Bekeriu, kad jis pristatytų trumpą apžvalgą. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti šiandien taip, kaip dar niekada negalė, neturėjau progos pasisakyti. Anksčiau niekada nesu patyręs tokio puikaus bendradarbiavimo. Todėl manau, kad šiandien yra labai sėkminga diena e, užimtumo ir socialinių reikalų komitetui. Tai yra puikus komisijos projektas, tą turėčiau pabrėžti, e, komisijos iniciatyva e, sukurti naują platformą, naują Euras platformą. Buvo pradžia, mūsų išeities taškas. E, tikslas labai greitai mes sutarėme dėl to e, bendro tikslo, kad turėtume pasie, pakelti oirės į kitą e, lygį. Ir mes norėjome papildyti komisijos pasiūlymą savo, pasiūlymą savo papildymais, dėl kurių mes čia savo komitete labai greitai sutarėme. Norėčiau padėkoti visiems, su kuriais taip puikiai bendradarbiavome, ypač šešėliniams pranešėjams e, E, nes to, ta bendradarbiavimo dvasia leido mums e, su taryba ir su komisijos e, parama pasiekti puikių rezultatų dėrybose. Pagrindiniai dalykai mums būtų tokie, aš galėčiau apie juos taip pasakyti, kad mes norime darbuotojų, padidinti darbuotojų potencialą Europoje, norime didinti e, judumą darbuotojų, kad kovodami su nedarbu, ypač kai kuriuose Europos regionuose, galėtume e, šio to pasiekti. Pagrind, pagrindiniai klausimai, kurie rūpėjo mūsų komitetui, buvo socialinės partnerystės vaidmuo mes visuomet tam skiriame ypatingą dėmesį. Ir nagrinėjant šį klausimą mes matėme puikių pavyzdžių iš anksčiau darbo, e, iš situacijos darbo rinkoje. Taip pat e, kitas mums svarbus aspektas buvo e, taip parengti OIRE struktūrą, kad mes galėtume matyti, kad puikiai dirba e, visas e, koordinavimo biurų tinklas, e, kad jie puikiai bendradarbiauja su partneriais ir kad darbuotojai puikiai dirba, kad jie galėtų turėti vilčių ir, ir galėtų netgi žinoti, kad jie gaus puikų išsilavinimą, puikius kvalifikacijos kelimo kursus ir panašiai. Toliau kitas dalykas buvo partnerystės tarptautinės partnerystės ir, čia, ir tas klausimas čia taip pat puikiai atsispindi. Manau, kad mes galime konstatuoti, kad Europos parlamentas prisėmė savo atsakomybę ir būtent užimtumo komitetas padarė viską, ką reikia, kad šitas puikus, kaip aš jau pabrėžiau, Europos komisijos projektas E, būtų patvirtintas valstybių narių ir taptų sėkmės istorija. Todėl manau, kad ši akimirka yra tikrai puikiai ir aš norėčiau asmeniškai padėkoti e, kai kuriems e, kolegoms, visų pirma mūsų pirmininkiai, kuri vadovavo trialogo dėryboms ir kuri tikrai labai prisidėjo prie to puikaus rezultato šiose, pasiekto šiose dėrybose. Labai norėčiau už tai padėkoti. Taip pat norėčiau padėkoti Barbarai iš sekretariato. Ji tikrai prisidėjo savo žiniomis ir, ir labai palengvino mūsų darbą. Taip pat teisės tarnyba ir jos darbuotojas Marijo labai prisidėjo prie puikių rezultatų. Taip pat norėčiau e, padėkoti savo padėjėjai Elinai, kurios beje šiandien gimtadienis ir man atrodo, kad nėra atsitiktinumas, kad kaip tik šiandien yra e, priimta šitas puikus sprendimas. Bet aišku, svarbiausia e, mano darbe buvo puikiai bendradarbiavimo darb, dvasia, e, deranti su šešėliniais pranešėjais, su Valentina, su Jana Sidnarska, su e, jos padėjėja Karolina, su e, Martina Travelova ir E, Paloma Lopes ir jos padėjėja Karola ir Anete. Taip pat norėčiau padėkoti žaliesiems e, jų šešėliniam pranešėjui, paskui Laurai Agėja. Jūs tikrai turite teisę visi būti paminėti, nes jūs tikrai labai prisidėjote prie puikaus rezultato. Ir taip pat norėčiau prisiminti mūsų partnerių kvalifikacijas dėrybose, mūsų partnerių iš tarybos, nes tikrai buvo puikiai dėrybų dvasia. Ir netgi dėl to šiandien e, pasirišau Luksemburgo kaklaraišti, nes visas sekretariatas puikiai padirbėjo. Ir galiausiai norėčiau padėkoti E, komisijai, su Detlefe Kerčaki Morai ir visai jų komandai dar kartą norėčiau visiems pasakyti ačiū ir jau baigiu savo pasisakymą. Thank you very much, uh, e, Mr. Be ačiū. Pone Becker, tikrai buvo labai įdomu ir džiaugsminga jūsų klausytis. pasiekėme rezultato, dėl kurio greitai balsuosime, bet galime pasidžiaugti taip pat sėkme ir dėl ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos platforma dėl nedeklaruoto darbo užkardimo. Ir suteiksiu žodį ponui Pirinskijui, kuris yra mūsų pranešėjas, pristatys rezultatus, kas įvyko. Yes. Ačiū pirmininkė. Mielai patvirtinsiu tai, ką jūs ir pasakėte. Sėkmingai susitarėme dėl Europos platformos sudarimo, kad būtų galima užtikrinti nedeklaruojamo darbo prevenciją ir atgrasimą. Komisija savo teisėjų kūrinį pasiūlymą pasiūlymą siūlė anų metų balandį ir gegužė 7 užimtumo komitetas mm, patvirtino mm, galutinį pranešimą ir nusprendė pradėti dėrybą su taryba. Kaip žinote, pirmininkė, e, jūs pirmininkavote tam ir tada buvo nusatytas tarybos mandatas ir Latvijai pirmininkaujant, Luksemburgoj pirmininkaujant vyko trilogai ir kiti posėdžiai. Paskutinis trilogas įvyko lapkričio 11 ir lapkričio 20 mes gavome žinių, jog Koreper pritarė tam, ką mes pasiekėme. Aš dabar nevardysiu visų konkrečių elementų, kuo ši platforma skiriasi, dėl ko buvo susitarta. Uh, Aš tik norėčiau pabrėžti, dėl, ko, dėl kokio produkto yra sutarta, kad ši platforma turėtų duoti. Tai yra um, būtent siekis užkirsti kelią atgrasyti uh, Mm, nedeklaruojamą darbą, bet taip pat kaip nedeklaruojamą darbą paversti deklaruotų darbą. Aš būtent sutelkiu dėmesį į išvadas, nes manau, kad tai parodo, mm, jog yra pasiektas galutinis uh, konstruktyvus kompromisas uh, suderinant dvi labai skirtingas išeitinės pozicijas. Kaip kolegos žinote, valstybėse narėse, kai kuriuose valstybėse darėse, kai kuriuose mm, frakcijose buvo abejonių, ar realiai reikia tokios platformos, juk tai yra valstybių narių prerogatyva. Be to buvo ir mm, toks tvirtas jausmas, kad e, tokia platforma galėtų turėti normatyvinių funkcijų. Galiausiai mes susitarėme dėl to, kas mano manimu bus tikrai gerai veikiantis formatas, kur bus valstybių narių atsakingi atstovai, mm, aukšto gan rango atstovai prie bendro stalo taip pat sėdės ir socialiniai partneriai, kurie lygiai taip pat dalyvaus ir dėrybose, ir diskusijose. Taip pat bus nemažai ir stebėtojų, kurie irgi galės įnešti savo indėlį. Manau, tokiu būdu mes išsprendėme susirūpinimą tų kolegų, kurie išsakė abejonės komitete, taip pat ir e, nerima tų valstybių narių, kurios e, baiminosi, kad yra jų nacionalinės prerogatyvos galbūt kažkiek siaurinamos. Taip pat mes radome tokį formatą, aš manau, kuris labai efektyviai galės spręsti labai platų spektrą labai aktualių ir labai skausmingų klausimų sėtinų su nedeklaruojamu darbu. Pradedant nuo to, pavyzdžiui, kad visų pirma reikia pažiūrėti į nedeklaruojamą darbą apibrieštis. Buvo sutarta, jog m, mm, standartinės apibrieštis iš 10-mečio jau nebetinkamos, nebepakankamai veiksmingos, e, nepakankamai uh, gerai apibrėžiant tą nedeklaruojamą darbą, galvojant apie numatomą veiklą, reikia nepamiršti tikrai, tikrai labai plataus spektro variantų įvairių, kaip galima keistis pažangę praktiką, kaip galima mm, surasti bendrų idėjų ir požiūrių, kaip dirbti, kaip spręsti deklaruojamo darbo problemą. Čia, pirmininkė, aš norėčiau prisijungti prie, mon, prie pono Becker ir irgi išsakyti labai nuoširdžią padėką kolegoms ir dėrybiniai komandai. Uh, iš e, frakcijų, kurios tikrai labai tiesiogiai įsijungė į bendrą darbą ir patys e, parlamentarai ir padėjėjai labai aktyviai dirbo, štai kolegė Moira. labai daug tokių gerų santraukų pateikė ir, ir e, prisidėjo prie darbo bendro Jankuns iš sekretariato taip pat labai daug padėjo, aš kaip ir ponas Bekeris taip pat paminėčiau daug tikrai žmonių, kurie labai daug prisidėjo prie bendro darbo ir, ir teisinė tarnyba ir taip toliau. Aš noriu paminėti ir kons, labai konstruktyvų bendarbiavimą su pirma, pirmininkaujančiu Luksemburgu. Uh, reikia pripažinti, kad ši pirmininkaujantė valstybė um, socialinė darbo atvarkė įtraukė į pagrindinius prioritetus savo darbo atvarkėje ir um, per trilogą su šios pirmininkaujančios valstybės atstovais mes dirbome labai konstruktyviai, ieškojame pačių tinkamiausių kompromisų. Todėl, pirmininkė, Mm, esu tikras, jog turime tokį galutinį susitarimą, kuris yra būtinas, kuris yra veikiantis ir kuris iš esmės prisidės prie labai rimtų iššūkių sprendimo, su kuriais, iššūkių, su kuriais šiandienos Europos darbo rinka susiduria. Tai gal tiek, ačiū uždėmesi. Thank you, Mr. Pirinski. Ačiū, ponai Pirinski. Jei turėtumėt klausimų ponui Bekeriu ir ponui Pirinskiui, tai dabar galėtumėm juos ir užduoti. Iki balsavimo mums dar liko keturios minutės. Yes, Laura Adžia. Laura Aghia. Grazie Presidente. Io intanto mi Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Bekerį, nes jam pavyko atlikti didžiulį darbą ir jis tikrai labai sėkmingai mus visus įtraukė į tą bendrą darbą. Taigi dabar šis dokumentas jau baigtas renkti ir galime galvoti apie tai, kaip mm, dabar jau pasiekti tuos, kas turėtų naudotis šio darbo rezultatu. Mes suprantame, aišku, kad reikia galvoti apie tai, kad trūksta mm, žinių, trūksta informacijos. Aš, pavyzdžiui, su studentais iš Perudžios vakar kalbėjausi ir klausiau, ar žinote apie tokią platformą? Jie sakė, ne. Taigi mes turėtumėm plėsti, kaip galima labiau informaciją, skleisti informaciją apie, šią, apie šį tinklą, nes reikėtų, kad šis tikrai geras darbas, gero darbo rezultatas neliktų kažkur prie nišoje, kad jis tikrai būtų paskleistas. We'll have to vote in two minutes, but... Po dviejų minučių turėsime balsuoti, bet jeigu norėtumėt pakomentuoti, labai trumpai, prašom para agradecerle el trabajo al señor Beca. E, norėčiau pasisakyti labai trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Becker. Tai buvo iš tiesų puiku. Jis puikiai dirbo, puikiai vadovavo dėryboms ir bendradarbiavimas buvo tikrai puikus. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kitiems e, darbuotojams, šešėliniams pranešėjams, Man atrodo, tai buvo tikrai pavyzdinis bendradarbiavimas ir galima pamatyti, kad kai yra e, toks bendradarbiavimas, galima puikiai pasiekti savo tikslų. Dėkoju toliau, ponas Matan. Oui, très rapidement pour... E, labai trumpai, pirmininkė, noriu padėkoti Jums ir visiems kolegoms. Noriu pasidžiaugti Norėčiau pasakyti, kad dėje mes buvom neįtraukti į šį darbą, nors frakcija mūsų dirba jau daugiau kaip šeši mėnesiai. Well, you could have, have appointed Mr. Matan someone. Pone Matan, jūs galėjote kažką paskirti į tą grupę, galbūt jūs nieko nepaskirėte ir štai negavote informacijos. O, ne, ne, tai netiesa, koordinatorių posėdėje buvo. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją, dėje mes nebeturime laiko e, dabar ginčytis. Please, madam, you ask for the floor. Prašom, jūs dar prašėte žodžio? Thank you, madam Chair, because I'm... Ačiū pirmininkė, kadangi esu uh, pakaitinė narė, pavaduoju kolegą, aš norėčiau užduoti klausimą, ačiū, kad sutikėte tokią galimybę. Mm, pagal informaciją, kuri čia, biudžetas mm, numatytas yra 2,1 milijonų eurų ir Du, tai yra, kiek būtų tos um, laisvo darbo vietas, kiek kainuotų skelbti tame portale europinėme ir 224 tūkstančiai būtų kompensuojami, kaip, me, kad, kaip bus atliekamas auditas, kad mes būtumėm garantuoti, jog tie pinigai bus panaudoti tinkamai. Uh, talk... Rekomenduočiau susisiekti su šešėliniu pranešėju iš jūsų frakcijos ir tada gausite visą informaciją. Yes. That's the small point, Madam Chairman. Trumpai, pirmininkė. Nežinau, kokios čia yra aplinkybės, bet turėtumėm parodyti pagarbos pirmininkaujančiam asmenį ir tikrai negalima, kas bebūtų, negalima sakyti, kad e, kažkas yra melas. Aš manau, kad visi parlamentarai turėtų pagalvoti, ką jie sako, kai kreipiasi į pirmininką. Thank you, Mr. Kasa. Dėkuoju, ponia Kaza. O dabar jau atėjo laikas balsuoti.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 Panašu, kad esate pasiruošę. Paruoškite savo balsavimo korteles. Ir balsuosime dėl kompromisinio teksto, kurį palaikė Koreperas, dėl e, pasiūlymo, kurį pateikė Europos parlamentas ir Europos tarnyba, dėl Europinės platformos e, įkūrimo kovai su nedeklaruojama darbo prevencija ir atgrasimu. Taigi pradedam balsuoti. Atrodo vienu balsu per daug EPP frakcijoje. Still one too many on the EP. Dar vienu balsu per daug EPP. 45. Kągi 45 pasisakė už, 2 prieš. Paplokime. Uh, then we'll proceed. Toliau balsuosime. Bus galtinis balsavimas dėl eurus. Tai yra užimtumo paslaugų tinklo. Užimtumo tarnybų tinklo pradedam balsuoti. Balsavimas stabdomas. 44 už, 3 prieš. Dėkui už tai ir galime paploti ponui. Ponui Pirinski. Okay, then we proceed with the, uh, the mobilization of European globalization. Dabar Europos e, pristaikymo prie globalizavimo pasiekmių fondo klausimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas stabdomas. 42 prieš 5 balsus. Kitas. Kita antroji paraiška. Airijos PWA International. Balsuojame. Stabdau balsavimą. 42 prieš 5 balsus. Uh, that is Vietnam. We go to item 6. Periname prie šešto punkto. Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu. Compromise E. Kompromisas E. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Alt 1, those in favor. Toliau. Pirmasis. Uh, už prieš. Sulaikė. Patvirtintas. In Lambert. 63. Už prieš Gal gal žinome, dar pakelkite dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 64. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kompromisas F. Kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. 72 antroji pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas G, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau penktasis puslapis. Kult 18, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintam kol 28, kas už, kas prieš, slaikė patvirtinta, kol 29, už, prieš, slaikė patvirtinta. 88, trečioji pastraipa, už, prieš, slaikė patvirtinta. Toliau trečioji pastraipa vėlgi, už, prieš, slaikė atmesta. Trečioji pastraipa 90 pakeitimas, kas už, prieš, laikė atmesta. Kompromisas H, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 98 pakeitimas ir 99 drauge, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Ketvirtoji pastraipa už prieš laikė patvirtinta. Dar kartą pastraipa 4. 101 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 102 kas už, kas prieš sulaikė patvirtinta. Penktasis paragrafas 103 ir ketvirtasis pakeitimai. Kas už, prieš, sulaikė atmesta. 105 už, prieš, sulaikė patvirtinta. 106, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime šitą pakeitimą. 106 tikrinamės elektroniškai. The vote is closed. Balsavimas stabdomas. 21 prieš 24, taigi atmesta. Toliau kalt 13. Kalt 17. Kas už, kas prieš. Išlaikė. Patvirtinta. 107. Kas už, kas prieš. Išlaikė. Patvirtinta. Kompromisas į, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. Kalt 15. Ne. 120. Šeštoji A pastraipa. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 122 pakeitimas. Šeštasis apas paragrafas, kas už, prieš, slaikė, atmesta. Toliau kompromisas J, kas už, kas prieš, slaikė, patvirtinta. 129, kas už, kas prieš, slaikė, atmesta. 130, kas už, kas prieš, slaikė, patvirtinta. Ne, toliau kompromisas K, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. 138 pakeitimas, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. Šim... Ne. Kultūra 34, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. Kultūra 39, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 140, kas už, kas prieš, kas laikė, atmesta. 141, kas už, kas prieš, sulaikė, atmesta. Kompromisas L už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 146 ir 147 draugė, kas už, kas prieš, laikė, patvirtinta. 148, kas už, kas prieš, laikė, patvirtinta. 149, kas už, kas prieš, laikė, patvirtinta. 150, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas M, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kompromisas T. 13 puslapyje, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kultūra 2, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas. Ne. Pakeitimas 159. Kas už, kas prieš, laikė patvirtinta. 160. Kas už, kas prieš, laikė patvirtinta. 161. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 162. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta atmesta. Kompromisas N, kas už, kas prieš, slaikė patvirtinta. Toliau 170 kartu su 172, kas už, kas prieš, suslaikė patvirtinta. Kalt 11, kas už, kas prieš, kas suslaikė patvirtinta. 172 kompromisas, kas už kas prieš laikė. Turim patikrinti. 172. Balsavimas stabdomas. 27 balsai prieš 26 patvirtinta, toliau kompromisas O. Kas už, prieš, laikė patvirtinta. 179, kas už, kas prieš, laikė patvirtinta. Kalt 9, kas už, kas prieš, laikė patvirtinta. 182, kas už, kas prieš, laikė patvirtinta Patvirtinta. 100. 236. Kas už? 236. Kas už? Trišimtrečiasis, kultūra trišimtrečiasis atkrinta, taigi balsam dabar dėl 236. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt trečiasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt ketvirtasis. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 185. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 186. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, kult 4, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 187, kas už, kas prieš, sulaikė, atmesta. Kultūra 13, kas už, kas prieš, sulaikė, patvirtinta. Kultūra 41, kas už, prieš, slaikė, patvirtinta. Kompromisas P, kas už, kas prieš, slaikė, patvirtinta. Kompromisas R, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas dešimt ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 195, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 196, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau kompromisas S, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kultūra 10, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kultūra 23, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 205 ir 206 kartu, kas už, prieš sulaikė patvirtinta. 207 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė. Gal patikrinkime. 207. Su žodiniu pakeitimu be abejo. The vote is closed. Balsavimas stabdomas. Rezultatas 25 už 29 prieš. Taigi atmesta. Ir tai reiškia, kad periname prie be 108, kas už, prieš, slaikė, patvirtinta. Kultūra 22, už, prieš, slaikė, patvirtinta. Toliau 218 už prieš sulaikė patvirtinta, 219 už prieš sulaikė atmesta. Kultūra 7 už, prieš, laikė patvirtinta. Kompromisas U už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas ne, palakit. 228 už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas W už prieš susilaikė patvirtinta. 128 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta, 234 už prieš susilaikė patvirtinta, 235 už prieš susilaikė patvirtinta, kompromisas V už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau kultūra 14 tvarka 24 puslapyje. Taip. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 253 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 254 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Mm. 255 už prieš slaikė atmesta. 256 už, prieš, sulaikė, atmesta. 257 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 258 už, prieš, susislaikė, patvirtinta. 259 už, prieš, sulaikė, atmesta kompromisas Q už prieš susilaikė Patvirtinta. 261. 26 puslapyje, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 260. Ne, atsiprašau, einam tiesiai prie. Damų dalių. Pirmoji už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau antroji trečioji kartu už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtoji už prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji ir šeštoji. Ne, aštuntoji ir devintoji kartu. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtoji už prieš laikė patvirtinta. Dabar konstatuomasis dalis, 11 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaikė, e, patvirtinta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pereiname prie 22 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 už, prieš, tai sulaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 už, prieš, sulaikė, atmesta. 27 buvo atsimtas. Taigi perėmė prie kompromiso B. Kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Pakeitimas numeris 30 už prieš susilaikė patvirtinta. 31 už prieš susilaikė atmesta. Romisas C. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Gerai, patikrinkime 39 elektroniškai. Stabdome balsavimą. Ajajaj. It's rejected by one vote and then we go to... Vienu balsu atmesta, taigi kompromisas D, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 44. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 48. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 49. Už? Prieš susilaikė atmesta. 50. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 51. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 52. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 54. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir balsuojame dabar dėl viso projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Visi tikiuosi prabalsavote, balsavimas, balsavimas stabdomas. 49 balsai už, vienas prieš. Congratulations to Mr. Plura. Sveikiname pranešėją, pana Pliūrą, ir tikrai rezultatas puikus. rezultatai mm, turi būti įtraukti į galutinį e, pranešimą, jeigu trešdalis dalyvaujančių balsavime narių to prašo. Ar sutinkate? Gerai, ačiū. Ačiū tiek tada. E... Okay. I just want to inform you that, that you... Norėčiau informuoti, kad nėra vertimo į slovakų kalbą, kadangi vienas iš vertėjų susirgo, tai dėje nebebus galima užtikrinti vertimo e, į šią kalbą ir teks klausytis kito, kitos kalbos vertimo. Uh, Uh, to um, uh, the draft opinion. Toliau nuomonės projektas, kurį parengė ponė Gonzalės Penijas. Balsavime pradėsime nuo kompromiso A. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 76 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko primta. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, reikia pasitikrinti elektroniškai dėl B kompromiso. Na, dabar jūs jau pakėlėte rankas, taigi nebereikės tikrintis. Ačiū, patvirtinta. C kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 82 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 82 pakeitimo elektroniškai, prašom. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Taigi, štai koks rezultatas. 83 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti gerai, tikrinamės dėl 83 pakeitimo elektroniškai. Balsuoti baigiame. Štai. Compromise E, uh, those in favor. A kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 101 pakeitimas, ne, D kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. F kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. G kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 96 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 97 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. Į kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Šimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Šimtas antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Gerai, galime pasitikrinti dėl 102 pakeitimo. 102 we are checking and now the vote. Taigi, pasitikrinome dėl 102 pakeitimo, balsuoti baigėme, atmesta. 103 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, Atmesta. Gerai, pasitikrinkime dėl 103 pakeitimo elektroniškai. Uh, Balsuoti baigiame dėl 103. Taip. Kągi. 104 ir 105 pakeitimai kartu kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. J kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. K kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 118 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 119 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Mm, norėjau pažiūrėti, kas bus. Kągi, pasitikrinkime. Balsuoti. Baigiame. Priimta, iš tikrųjų. 120 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 121 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Norėčiau pasitikrinti dėl šio pakeitimo. Sunku matyti aiškiai. Balsuoti baigiame. Taip. Priimta. 25-22. QA kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. MA kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. L kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. M kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 132 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko Turime pasitikrinti dėl šio pakeitimo. The vote is now closed. Uh, one too many EPP. Vienu per daug EPP balsų. Vis dar vienu per daug. Gerai. Atmesta. 23 už 27 prieš. Toliau 133 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. CA kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 134 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 135 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 136 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 138 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. N kompromisas. Ne, prieš tai pasitikrinkime 130, dėl 138 pakeitimo. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti dėl 138 pakeitimo. Priimta dviejų balsų persvara. Dabar N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šimtas penkiasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtas penkiasdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Gerai, pasitikrinkime dėl 154 pakeitimo. 154, the vote is open and now the vote is closed. And it's carried by... Patvirtinta 29 už 17 balsų prieš. 100. 56 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 157 kas už, kas prieš susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 157 pakeitimo. And the vote is now closed. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 158 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Manau, kad teks pasitikrinti dėl 158 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Vienu EPP balsu per daug. Are we okay now? Yes. Yeah. Now we can see the result. It's carried. Štai rezultatas. Devinių balsų persvara patvirtinta. 159 pakeitimas. Kas už? 159. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. O kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 100. 170 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 171 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 174 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. P kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 177 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 178, 179, 180, 181, kas už Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 185. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Gerai, pasitikrinkime dėl 185. Prašom balsuoti.

189. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 190. Kas už, kas prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti dėl šio pakeitimo. Prašom balsuoti dėl 190 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso persvara. HA kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas devyniasdešimt antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas devyniasdešimt trečias kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas devyniasdešimt ketvirtas atkrito. Šimtas devyniasdešimt penktas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta nurodomasios dalis. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau konstatuojamosios dalis. R kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš,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 susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 15 pakeitimo, prašom balsuoti. Penkioliktas pakeitimas, balsuojame elektroniškai. Ponas Roland, taip galima prie kito aparatėlio. Baigėme balsuoti, bet jūsų balsas nebūtų pakeitęs rezultato. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl aštuoniolikto pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas dėl 18 pakeitimo dviejų balsų persvara priimta, 29 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dvidešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvidešimt pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 23 pakeitimas, ne, 24 kas už, kas prieš susilaiko. Turime pasitikrinti dėl 24 pakeitimo, prašom balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas.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 susilaiko. Turime pasitikrinti dėl 31. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta dviejų balsų persvara. Toliau T kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 37 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 38 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 39 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 40 kas už, kas prieš susilaiko. Sakyčiau, atmesta, bet galime pasitikrinti. Tikrinamės dėl 40 pakeitimo, prašom balsuoti elektroniškai, balsuoti baigiame, priimta. 41 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 42 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 43 atsimtas, U kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 51 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko primta. 52 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 53 kas už, kas prieš, susilaiko primta. 54 kas už, kas prieš, susilaiko primta. 55 kas už, kas prieš, susilaiko primta. 56 kas už, kas prieš, susilaiko primta. 57. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Gerai, pasitikrinkime elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Galvau, bus patvirtinta, bet ne. 58 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta.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 66. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 67. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. 43 balsai už, 6 prieš, priimta. Ačiū. Toliau balsavimas dėl TISA.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 Žinote, kad pranešėjas ponas Hendel akivaizdu negalėjo dalyvauti šiame posėdėje ir balsavime, bet aš norėčiau padėkoti jam, nors jo čia ir nėra posėdėje. Um, tikrai buvo labai konstruktyvios ir vaisingos dėrybos dėl šios labai svarbios nuomonės. Uh, Aš manau, kad tikrai sugebėjome pasiekti labai gero subalansuoto rezultato. Noriu padėkoti visoms frakcijoms už tai, kad dirbote iš vien ir už tai, kad pasiekėme tokio rezultato, kurio visi galime didžiuotis. Labai ačiū visiems. O dabar balsuosime. Amendment 1. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas D, kas už, prieš, susilaiko, pri, priimta. Kompromisas F, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Kompromisą F. Uh, compromise F, we checked that one. Tikriname kompromisą F. And the vote is open and the vote is now closed. Balsavimas baigtas. E, vieno balso persvara priimta. Compromise. Kompromisas C. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas P, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas B, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 15 praneš, e, pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tikriname 17 pakeitimą. The vote is open and Pradedame balsuoti, balsavimas baigtas dėl 17 pakeitimo, atmesta. 9 balsų persvara. H kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas HA. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Kompromisas HB. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 24 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. E kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta, man atrodo bet galime patikrinti. 34 pakeitimas. Uh, the vote is open and now it is closed. Pradedame balsuoti ir iš karto baigiame. Atmestas. G kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas J. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Turime patikrinti. 47 pakeitimas. The vote is now closed. Baigiame balsuoti dėl 47 pakeitimo. Taip, atmestas. 20. 2 prieš 21 susilaikė. 32 pakeitimas kas už. 33 e, kas už. Kas prieš susilaiko priimta. Patikrinsime 33 pakeitimą. And the vote is now closed. Baigiame balsuoti trijų balsų persvara patvirtinta, 48 kas už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad reikia patikrinti, pradedame balsuoti, balsavimas baigtas. Priimta. Vieną balsą persvarą. 50 e, pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 4. K kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimt šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas KA. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 58 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas L. Kas už, prieš, susilaiko priimta man atrodo, kad reikia patikrinti kompromisą L Balsuojama dėl kompromiso L. Compromise L. Uh, have you all voted? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Penktoji dalis kompromisas L patvirtinta. 66 pakeitimas, nes 65 atsimtas, taigi 66 kas už 66 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 68 kas už, prieš, susilaiko priimta, reikia patikrinti. 68 pakeitimas, pradedame balsuoti. And now the vote on uh, 68 is... Baigėme balsuoti dėl 68 pakeitimo. Dviejų balsų persvara priimta. 70 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Kompromisas N. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 79 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Reikia patikrinti. Tikriname 79 pakeitimą. The vote is open. Balsuojame. Mr. Mann has also voted yes. Ir ponas Manas taip pat balsavo, tai tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. Trijų balsų persvara. 80. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 82. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta priimta. Jūs nebalsuojate taip kaip įprasta. 83 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad reikia patikrinti 83 pakeitimą. Pradedame balsuoti ir balsavimas baigtas dėl 83 pakeitimo. Atmesta. Kompromisas O, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 92 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 94 kas už, prieš susilaiko priimta. Patikrinsime 94 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Penkių balsų persvara. Kompromisas Q, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas QA, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinsime. Balsuojame dėl QA kompromiso. Tai reiškia, kad pradedame balsuoti, dabar jau baigiame balsuoti. Vieno balso persvara priimta. 97 pakeitimas kas už atsiprašau, čia balsuojame dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis prasideda stresis test, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis underlines padamo, kas už, prieš, susilaiko. Mm nematau tiksliai. Patikrinsime antrąją dalį, pradedame balsuoti. Balsuojame dėl antrosios dalies 97 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Labai keista. Devyniasdešimt aštuntas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto, taip kaip ją pakeitėme. Baigiame balsuoti. 38 už, 11 prieš. Dėkoju visiems. uh, it will be uh, of help for us all. Mums visiems būtų uh, geriau, jeigu mes būtume tokie vieningi. Dėkuoju. No opinion from the Emperor Committee. And you know how it was uh,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 Friends, we still have a meeting. Gerbiami kolegos, mūsų posėdis tęsiasi, mūsų komiteto posėdis. Turime aptarti keletą svarbių klausimų. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena, metinė 2014 metų ataskaita, pranešėja yra ponia Kozlovska Rajevič. Jeigu įvestume šiek tiek tvarkos salėje, tai galbūt būtų gerai, kad pasiklausytume pranešėjos ir suteikiu jai žodį. Lovni Paistvo. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamos ponės, gerbiami ponai mes kalbame e, apie ES teisės taikymo stebėsime, tai yra 32 metinė ataskaita, yra kasmet rengiama tokia ataskaita, valstybės narės e, turi tam tikras taisyklės, pagal kurias keletą kartų metuose galima kontroliuoti, kiek pasiekta pažangos įgyvendintas ES teisė. E, kaip yra įgyvendinamos direktyvos, e, reglamentai. E, jeigu yra vėluojama įgyvendinti teisės aktus, dėl to kyla e, tam tikros žalos ir jeigu teisės aktai iš tiesų įgyvendinami, tai aišku, tai duoda naudos piliečiams. Taigi mes dabar konstatuojame e, tai, kas įvyko praėjusiais metais, kur buvo pasiekta pažangos. Dabar pateiksiu keletą faktų. 2015 metais buvo e, pateikta daugiau nei 3000 naujų e, skundų susijusių su užimtumo e, ir socialinė politika. 666 e, skundai buvo konkrečiai susijęs su žimtumo politika ir tai dažniausiai buvo susiję su darbo teise arba darbuotojų judumu. Teraz, jeżeli chodzi o y, samo sprawozdanie, o samą opinię. Jei kalbėsime apskritai apie nuomonę, tai reiktų pasakyti, kad čia aš atkreipiu dėmesį į kelius aspektus. Visų pirma, tai, kad komisija turi gali ir pareigą stebėti, kaip taikoma ES teisė. E, taip pat ž, e, pabrėžiu, kad savalaikis teisės aktų įgyvenimas duoda naudos visiems. 2014 e, metais komisija gavo daugiausia naujų skundų susijusių su užimtumu, socialiniais reikalais ir įtrauktimi nuo 2011 metų. Taip pat komisija e, taip vertindama e, teisės aktus žiūri, kokia E, našta e, tenka ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms dėl tų teisės aktų. E, svarbiausias dalykas būtų įgyve, pagerinti teisės aktų įgyvendinimą ir čia būtų galima pasitelkti tokias priemonės kaip atitikties lentelės, metinė suvestinė ir gairės. Taip pat būtų labai gerai, jeigu komisija e, savo bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis pradėtų anksčiau, kad e, būtų galima e, greičiau e, vykdyti teisės e, aktų įgyvendinimo pažeidimų koregavimą. Ir dažnai yra vėluojama įgyvendinti teisės aktus ir man atrodo, kad būtų gerai ieškoti priežasčių, kodėl vyksta tas vėlavimas. Tik tokiu būdu mes galėtume kovoti su tuo vėlavimu. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie teisės aktų kokybę nes yra svarbu, kad teisės aktai būtų e, aktualūs, pažiūrėjau, tie, kurie jau nebeaktualūs, jų reiktų atsisakyti. E, taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad galima harmonizuoti e, tam tikrus dalykus, bet turime stengtis neperkrauti e, teisės aktais valstybių narių, nes valstybėse narėse e, yra skirtingos teisės ir kai kada kyla toksai pasyvus pasipriešinimas tiem teisės aktam. Taigi manau, kad e, kiek įmanoma ankstyvesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir komisijos pagerintų teisės aktų įgyvendinimą. Dėkoju. Sean Simon. Um, <clears throat> thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė ir noriu padėkoti panašiai už visą šitą puikų argumentavimą, pristatymą. Tekstas tikrai yra geras, tik tai noriu tarti keletą labai trumpų pastabų dėl poros punktų, kuriuos galima dar labiau patobulinti. Mes visada galvojame, kad e, socialinių partnerių ir e, suinteresuotų grupių vaidmuo turėtų būti pabrėžtas tekste. Tai prisidėtų prie tų funkcijų, kurios numatytos komisijai, tai yra stebėsena, priežiūra ir panašiai, panašiai, tiesiog jie galėtų prisidėti tą darant valstybės narėse ir tą reikėtų paminėti tekste. Toliau maštutinės įmonės, kalbant apie e, naujus teisės aktus, e, reikėtų pabrėžti, kad e, MVI sukuria apie 85 procentų darbo vietų ir tai yra ne tik tai trumpalaikis poveikis, bet uh, Iš tikrųjų, tai yra vertingas poveikis, įskaitant ir e, socialinį, e, socialinę naudą, kurią gali atnešti mūsų siūlomi teisės aktai. Taip pat tekste užsiminta, kad 2014 e, metais sąjunga, e, tiksliau, Teisingumo teismas gavo daugiausiai nusiskundimų, tačiau reikėtų taip pat pažymėti, kad per šį laikotarpį užimtumo įtraukties ir socialinių reikalų srityje jokių skundų kaip tik negauta. Tai reiktų akcentuoti ir galų gale, ko gero svarbiausia, reikėtų pabrėžti, kaip rančiai jau pasakė, e, veiksmingos stebėsenos ir e, vykdymo užtikrinimo bei efektyvaus perkelimo, užkamšant visokiausias statymus spragas reikšmę, nes jeigu e, iš tikrųjų niekas nesim šito darbo, tai niekas labai nesikeis. Pavyzdžiui, kalbant apie darbuotojų e, komentaravimo direktyvą, kai buvo aptiktos tam tikros spragos ir piknožėmė atvejai, sąjungos institucijos turi kur kas sparčiau reaguoti. E, na, o šiaip, iš tikrųjų, dokumentas puikus ir ačiū už jį. Dėkoju. Bašy iš ECR. Mėly kolegos, norėčiau padėkoti pranešiai už jos atliktą darbą rengiačią nuomonę ECR. Patenkinti didumą ten įtrauktų teiginių. Aš pritarčiau pranešėjai, kad e, didesnis poveikis valstybėm narėm per teisėkuros procesą, ko gero, būtų naudingas dalykas, jeigu norime taikant es teisę matyti daugiau gerų tendencijų, tai reikėtų geriau pagalvoti apie konkrečias sąlygas valstybių narių lygmenyje. Jeigu į tai nebus gerai atsižvelgta per teisėkuros procesą, tai es ir toliau susidurs su labai rimtais iššūkiais taikant ES teisę. ECR labai smarkiai palaiko iniciatyvas e, susijęs su geresnė teisėkūra ir e, yra pasirengę prisimti tam tikrų įsipareigojimų, kad e, būsime Europos teisės, būsime teisės aktai būtų aiškus ir tarpusavės sąveikautų. Taip pat svarbu, kad teisėkūra remtųsi nauja tarp institucinė sutartimi ir tai atveria puikių galimybių iš tikrųjų kurti teisės aktus, kurie atitiktų paskirtį. Papras ta, paprasti ir aiškus teisės aktai sudaro sąlygas jų laikytis, supaprastina jų gyvendinimą, sumažina biurokratiją ir man labai malonu, kad pranešėja pripažįsta, jog mes turime stiprinti savo pastangas, mažinti bereikalingą naštą, kurią e, MVI užkrauna Europos teisės aktai. Reikėtų pabrėžti, kad MVI yra svarbiausi darbdaviai. Ir e, labai svarbu, kad e, visame teisėkoros procese būtų pirmiausiai stengiamasi orientuotis į šitas nedėlės įmonės. Mano pasiūlymas e, remiasi kasmetinio tam tikros biurokratinės naštos vertinimo apžvalgą, pagal kurią bandoma įvertinti, kuriuose labiausiai teisės aktai stabdo ekonominį augimą. Aš noriu padėkoti pranešėjai, manau, kad tai yra gerai parengta nuomonė ir be abejo laukiu galimybės su kolegomis e, padirbėti prie šito dokumentų paketo. Ačiū. <clears throat> Alde frakcija. Žodis jums. Niekas Aldai neatstovauja. Tada periname prie GUE. Angel. Paloma Lopės Bermėjo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad ši diskusija dėl teisingo es e, teisės taikymo gal skamba kiek sausokai, bet iš tikrųjų yra labai svarbi, ypatingai kalbame apie e, užimtumo teisę ir darbuotojų teisės. Pranešė gana neutraliai pasisakė Mes, tiesą sakant, smerkėme, kad daug valstybė narių ignoruoja ES teisės aktus, kuriais pripažįstamos e, esminės teisės, tokios kaip teisė į poilsį, teisė į pensiją, teisė į sąžiningą atlyginimą mano šalyje, Ispanijoje. Teisės aktai sistemingai perkeliami vėluojant Ir um, taip pat e, viešo valymo institucijos patiria didžiulį spaudimą dėl taupimo priemonių, mes matome daug pažeidimų, pirmiausia, darbuotojų teisų, samdoma daug laikinų darbuotojų ir panašiai. Ir um, turbūt reikėtų konstatuoti, kad e, šitų teisių nesilaikimas yra dar vienas išpolis prieš e, darbuotojų teisę teisės. Ir dar vienas dalykas, ką reikėtų pastebėti, mes turėtume vengti, kad mm, užimtumo srities teisinas e, bereikalo apsunkintų gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Iš tikrųjų, nepritarčiau dokumentui, jeigu nebūtų apie tai pasakyta. Mes turime palaikyti MVI ir finansiškai, ir administracinių požiūrių. Taip pat turime palaikyti e, socialinio dalyvavimo procesus <clears throat> tam, kad būtų stiprinami, stiprinamos darbuotojų teisės, o ne atiminėjamos iš jų. Deja, kai kada net ir perkelti teisės aktai, nacionalinė teisė nebūtinai veikia efektyviai. Pavyzdžiui, pas mus tiesiog nėra kontrolės ir e, inspektavimo mechanizmo <clears throat> ir dėl to sunku nustatyti tos e, neslaikymą ir pažydinėjimą atvejus. E, tiek e, savarankiškai dirbančių žmonių direktyvos, tiek e, kai kurių kitų direktyvų atveju iš tikrųjų mes matėme aiškių pažeidimų. Toliau žalėjai, Jane Lambert. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešiai. Su daug kuo nuomonėje iš tikrųjų mes sutiktume, tačiau taip pat norėjome pratesti mintį dėl socialinių partnerių ir kitų suinteresuoto grupių, kadangi kai vertiname šį dokumentą e, iš e, vertinimo pozicijų dar kaip perkeliami, teisės aktai kaip jie gyvendinami, e, be abejo stebime ilgai įvairiausių grandžių grandinę ir socialiniai partneriai čia turi vaidinti labai svarbu vaidmenį. Taip pat reikėtų užsiminti apie tai, kaip e, tam tikri ES fondai taip pat galėtų būti panaudoti pagelbstinti pagelbstinti gyvendinti Europos teisės aktų reikalavimus. E, pavyzdžiui, e, teikiant tam tikras apmokymų galimybės ar panašiai, tai tokiu būdu žmonės geriau suprastų, kas yra tie teisės aktai ir kaip prie juos reikia taikyti. Ir be abejo, reikėtų daug dėmesio atkreipti į nedeklaruojamą darbą, problemą ir galimus kovos būdus su ja. Na, taip pat reikėtų užsiminti apie parengiamą į darbą, kad žmonės būtų informuoti apie teisės aktus, jų reikalavimus ir būtų pasiruošę juos taikyti. Galima kalbėti apie įvairius mokymų modelius, tačiau jau kalbėsime apie e, darbo sutarčių, darbo kontraktų įvairovę. Labai svarbu, kad žmonės, kurie įsidarbina, irgi būtų apmokyti. E, tai irgi prisidėtų prie įstatymų vykdymo užtikrinimą. Bet mes be abejo pasitengsime būti konstruktyvus ir neužversime šimtais siūlom pakeitimą. Ačiū. Thank you. Uh, can I give the floor to Madam Begin, representing the EFT? Noriu sutikti žodį poniai Begint, FTD, bet atrodo, jis nėra ir atrodo, nėra, kas atstovautų FTD. Taigi perduosiu žodį Marabizoto iš NF. Irgi, atrodo, nenori pasisakyti. Tai reiškia, kad buvo suteikta galimybė visoms politinėms frakcijoms, kurios norėjo ką nors pasakyti. Galbūt galime išklausyti pono Kal iš Kempis. Um, ehm, E, padalinio vadovas. Žodis jums. Aš tiesąkant esu, man jodas, esu e, ES teisės padalinio <clears throat> vadovo pavaduotojas. Ačiū už e, parengtą pranešimą ir pasiūlymus, kuriuos mes tikrai labai sveikiname ir taip pat norėtumėm paliesti keletą klausimų, kurie buvo paminėti šiandieną diskusijų metu. Pirmas dalykas susijęs su egzistuojančios teisės įgyvendinimu. Čia mes susidurėme tam tikrai sunkumais ir problemomis. Pavyzdžiui, vėluojantis perkelimas direktyvų į nacionalinę teisę yra vienas iš rimčiausių ir dažniausiai pasikartojančių pažeidimų, kurie atsispindi mūsų ataskaitose. Vėlyvas perkelimas vėluojantis perkelimas trukdo piliečiams ir verslui pasinaudoti tais e, privalumais, kurios e, suteiktų Europos teisės aktai, Europos komisijos iniciatyvos. Na, mes bandome spręsti kai kurias problemas, siūlydami pagalbą valstybėm narėm. Pavyzdžiui, raginamės parengti gyvendinimo planus iš anksto galimai identifikuojant galimus e, klausimus ir problemas, kurie perkelimo metu gali iškilti, arba taip pat kurie gali iškilti vėlesnėme etape. Čia komisija taip pat um, teikia tam tikras gairias, pastavas, iškinamosius raštus valstybėm narėm dėl to, kaip interpretuoti tam tikras teisės aktų nuostatas ir kaip jas perkelti į nacionalinius teisės aktus. Tai nuolatos vykstantis procesas ir mes e, tikimės, kad e, Mm, situacija dėl perkelimo vėlavimo gerokai pasitaisys. Kitas dalykas, kurį minėjo nemažai parlamentarų, yra susijęs su teisės aktų kūrimu, kurie atitiktų būtent numatytus tikslus. Ir taip pat socialinių partnerių bei kitų suinteresuotų šalių įtraukimas. Europos komisija, primdama geresnio reglamentavimo nuostatų paketą šią gegužę. E, iš tikrųjų ragino kuo plačiau konsultuoti su visom suinteresuotom grupėm. E, dar pačioje teisės aktų užuomasgoje, tam, kad e, suinteresuotų grupių atstovai galėtų keletą kartų, tai yra turėtų keletą galimybių pareikšti savo nuomonės ir ginti savo interesus. Taip pat labai svarbu reaguoti į grįžtamą ryšį, E, gaunama jau taikant e, primtus teisės aktus, visą tai reikia įvertinti ir reikia nuspręsti, ar iš tikrųjų galiojantis teisės aktai vis dar atitinka paskirti. Mes tengiamės mažinti bet kokią administracinę naštą, ypatingai MVI, e, jeigu tik tai galima nustatyti tokį poveikį, tokią naštą. Ir be abejo, tam tikros išvados, kurios gaunamos vertinant perkelimą, pavyzdžiui, pažydimo atveju apskaitą ir panašiai, leidžia mums orientuotis ir parengti naujus teisės aktus. Na, tiek būtų iš mūsų pusės pastabų ir su malonumu atsakysime į galimus klausimus. Dėkuoju. Thank you. Uh, are there any... Ačiū. Ar būtų klausimų? Commission representative. Ačiū. Ar būtų kokių klausimų komisijai? Ar pranešėja norėtų ką nors pasakyti? Tašyski głosy. E, Taip, dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Norėčiau padėkoti už konstruktyves pastabas. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, ką pasakė komisijos atstovas. Iš tiesų situacija yra tokia, kad mes atkreipiame dėmesį į labai svarbius dalykus apie teisės taikymą. E, apie direktyvų kokybę ir yra labai svarbu, kad tos direktyvos būtų įgyvendinamos, nes tas įgyvendinimas yra ilgalaikis procesas. E, taip pat socialiniai partneriai, būtent 2014 metais e, komisija ėmėsi naujų iniciatyvų, gavo įvairių pastabų iš įvairių organizacijų, suinteresuotų šalių, um, atskirų asmenų, socialinių partnerių. E, taigi tas dialogas tapo toksai tarsi platesnis. E, ir manau, kad mes e, turėsime peržiūrėti ir dabar egzistuojančią ES teisę nes mes užsiminėme savo nuomonėje, kad ne visuomet teisingai įgyvendinama ta teisė. Mes, jeigu mes norime kažkokių, imtis kažkokių priemonių, mes turime labai išsamei išanalizuoti visus atskirus atvejus. Taip pat buvo m, mm, išsakyta pastabų dėl teisės spragų. Man atrodo, kad tai yra susiję taip pat su direktyvos kokybė. Ir atsiprašau, dar vienas dalykas. E, kalbant apie pakeitimų teikimo terminus, man atrodo, kad juos įmanoma teikti iki gruodžio 8 dienos, kito antradienio. Dėkoju, taip iš tiesų, gruodžio 8 yra e, paskutinė pakeitimų teikimo diena, jos galima teikti iki 12 valandos. 17-18 e, e, vasario tvirtinsime komitete kitose komitetuose gegužės mėnesį, o kada bus tvirtinama plenarinėje sesijoje dar nėra priimtas sprendimas. Norėčiau padėkoti visiems už jūsų pasisakymus. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas tai yra e, nuomonės projektas dėl 2010 metų parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkos saugos standartų, žmogaus teisų ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo suteiksiu žodį pranešėjai Ticianai Begin. Prašau. Grazie, signora Presidente, colleghi. Ehm, nella sua risoluzione. Ačiū pirmininkė, kolegos. 2010 metų e, rezoliucija dėl žmogaus teisės atsakomybės klausimų. Sakė, aišku, parlamento e, reikalavimą galvoti apie tvarę plėtrą ir TDO reikalavimus ir daugiau dėmesio skirti įmonės socialiniai e, atsakomybei. Ypač reikia galvoti apie tai, kad įmonių socialinės atsakomybės klausimas yra nepaprastai aktualus ir todėl aš labai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti tą nuomonę Aš noriu pabrėžti TDO konvencijos svarbą ir tai, kad būtinai reikia ratifikuoti šią konvenciją ir ją įgyvendinti. Gal, galime taip pat galvoti apie socialinių partnerių indėlį, galimybės plėtoti uh, šiuos standartus, plėsti juos, galvoti apie priekybos politikos tinkamą formavimą komisijos e, priekybos visiems politikos taikymo kontekste kad iš tikrųjų plėtuojant priekybą būtų nepamirštos ir žmogaus teisės. Ir sutarties 28 straipsnis kalba apie vystamosios politikos nuoseklumą. Galvojant apie tvarę plėtrą, aš akcentuočiau būtent tos tvirios plėtros um, skyrius, kurie yra patys aktualiausi, galvojant apie šių principų įgyvenimą ir galima sankcijas taip pat. Savo nuomonėje pas, aš galvoju, kad reikia komisijos paprašyti plačiau paaiškinti įmonių socialinės atsakomybės taikymą, kaip tai dera su mūsų tarptautiniais visais e, įsipareigojimais, taip pat aplinkosauginiais standartais. Nes aš galvoju, kad kol kas mūsų susitarimai su trečiomis šalimis dar nėra pakankami ir šios rytės reikalavimai ne visuomet yra privalomi. Uh, Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie bendro darbo ir stengsimės ir toliau dirbti, žiūrėti, kad kiti komitetai atsižvelgtų į mūsų nuomonę. Ir dar pabaigai noriu padėkoti ir sekretoriatui, ir um, personalui, kuris prisidėjo prie bendro darbo. Ačiū, dabar žodis šešėliniams pranešėms. Nematau Sofijos Ribeiro iš APP. Ar Tai reiškia. kad tada iš karto suteiksime žodį socialdemokratų frakcijai. Elena, prašom. Ačiū, aš pritarčiau tam, ką pasakė kolega. dėl pagrindinių mums, mums rūpimų klausimų. būtent dėl to, kas yra diskutuojama parlamento komitetuose mm, šioje srityje, kokios mes politikos norėtumėm, mm, kad ji būtų įgyvendinta atitinkamosios srityse. Aš taip pat siūlyčiau atidėti e, pakeitimų teikimą, kadangi reikėtų sulaukti komisijos dar galutinės nuomonės. Ir aišku, galvant apie komitetų darbą, ypač intos planus, aš sakyčiau, kad reikėtų pakeitimų aptarimą atidėti uh, Mm, vėlesniam laikui, po to, kai jau bus pateiktas komisijos galutinis pasiūlymas. Atskirikė iš ECR. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegijai už šiandien pristatytą nuomonės projektą. Iš tiesų yra gerai ir yra teisinga, kad mes čia e, socialinių reikalų komitete nagrinėjame įmonių socialinės atsakomybės klausimą ir manau, kad mūsų komitetas galėtų prisimti ir daugiau atsakomybės. Tačiau vis tik tai norėčiau perspėti jūs, kad mes galbūt ne visada teisingai suprantame, kas yra įmonių socialinė atsakomybė. E, čia norėčiau pasiremti septintuoju punktu. Iš tiesų, mes visi siekiame tos e, e, įmonių socialinės atsakomybės, kur iš tiesų veiktų. Tačiau kita vertus negalime to primesti, prievartą priversti įmonių tą daryti, nes per savo reguliavimą, e, reglamentavimą galima viską sugriauti. Manau, kad ta įmonių socialinė atsakomybė turi būti savanoriškas dalykas ir mes e, galime atlikti tik tai tokį tarpininko vaidmenį, ypač kalbant apie e, socialinės atsakomybės klausimą globaliame globaliu aspektu visame pasaulyje. Ir čia aš e, galėčiau e, prisiminti e, sąžininko prekybininko idėją ar idealą. Ir yra labai svarbu, kad, e, kad mes būtent remtume tokią idėją, tai yra mano frakcijos tikslas. Thank you. Uh, Renate Weber. Renatas Weber nėra. Uh, ar kas nors ją pavaduoja? Tomas Meseriš nėra jo. Jean Lambert, gal jūs pasisakysite vietoj jo? Ačiū, aš tik norėjau pratesti keletą iš, paminėti keletą minčių. Uh, Visų pirma, kaip tai dabar dėrės su naujaisiais tvaros vystimosi tikslais, kurie turėtų būti visuotiniai, taigi apimti ne tik tai besivystančias valstybės, bet daug plačiau, praplečiant tūkstančių vystimosi tikslų e, taikymo sritį, taigi tai ir, ir mums labai aktualu dėl įmonės socialinės atsakomybės. Dabar dėl mm, tų vertybių, ką kolega iš ACR paminėjo, manau, kad mes visi visi sutiksime, kad tai yra labai svarbu Ir taip pat yra klausimas, kaip užtikrinsime, kad tos įmonės, kurios nori propaguoti tokias vertybės, nepatektų į nepalankesnę situaciją verslo pasaulyje nei tos kompanijos, kurios laikosi labai prastos verslo praktikos ir visiškai nesirūpina e, socialinė atsakomybė ar tomis vertybėmis, kad nebūtų to, toms įmonėms, kurios nori laikytis aukštesnio vertybių gynybos gynimo standartų, kad joms nebūtų nepalanki situacija sukurta. Be to, šio klausimu auga visuomenės susidomėjimas ir, um, kaip žinau, ir, ir kiti kolegos iš šio komiteto ir aš dirbame uh, įvairiais klausimais ir žiūrime, pavyzdžiui, um, įmonių socialinė atsakomybė, ką reiškia gamybos grandinė, ypač atsimenant pastaruosius um, įvykius Ir manau, kad reikėtų galvoti, kaip tai dabar dėrės su ES nuoja darbo tvarkė dėl prekybos, kaip tas pagrindinės idėjas būtų galima integruoti, kad jos nebūtų nustumtos į kažkokią tai nišą, kad tai tik tai kažkokiam pavieniam nišiniams kompanijoms skirt, kiti principai, kaip mes galėtumėm užsitikrinti, kad viskas labai pozityviai veiktų, duotų naudos ir, ir kompanijoms, ir valstybėms, ir, ir darbuotojams, kurie dirba tose kompanijose. Tikrai labai džiaugiamės šiuo dokumentu. Ejo? López Bermejo. Gracias, Presidenta. Quería empezar por felicitar a la ponente. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu pasveikinti pranešėją su šiai nuomoniai pasirinktais prioritetais, kuriems mes pritarėme. Norėčiau dėl įmonių socialinės atsakomybės štai ką pasakyti, kad tikrai svarbu yra visų pirma sustiprinti dabar galiojančius standartus reikia neleisti stambiosiams tarptautinėms kompanijoms e, naudotis savo darbuotojais, e, žlugdyti aplinką, kenkti aplinkai. Mes žinome, gan ilgas sąrašas yra tokių įmonių dažnai teisės yra tik tai popierinės, o mums reikia tikrai privalomų nuostatų e, dalyvavimo TDO kontekste, da tarptautinėse, daugiašalėse dėrybose. E, reikia užsitikrinti, kad šie reikalavimai būtų privalomi taip pat ir Europos kompanijoms, kad nebūtų e, tas dereguliavimas visiškai laukinis, nepažabotas Ar tai būtų vidaus rinka, ar tai būtų tarptautinės priekybos arena. Mums reikia bendrų standartų darbo teisės įgyveninimo, socialinių partnerių įtraukimo ir dalyvavimo darbuotojų atstovavimo, nes be viso šito mes nepasieksime to, kas yra surašyta konvencijoje. Mums taip pat reikia ir poveikiai vertinimo studijų, tvarumo įvertinimo e, studijų. Reikia nepamiršti ir socialinių bei aplinkosauginių punktų, kurie turėtų būti įtraukti į mūsų sudaromus sutarimus ir kurie turėtų būti privalomi. Deja, matome tokią situaciją, kad dažnai yra pažeidžiama ir tarptautinė teisė, ir žmogaus teisės net ir kai ES sudaro susitarimus. Ačiū. Ar panas Marta norėtų kažką pasakyti? Merci, Madame le Président. Ačiū, pirmininkė. Šis nuomonės projektas mums nekelia rimtesnių problemų, bendrai mes pritarėme mm, nu, nuomonės rengėjos e, nuomoniai. Thank you. Uh, do we have any... Ačiū. Ar turime komisijos atstovų? Gal ponė Formentinė galėtų šio klausimu? Ne. Nieko nėra? Tai tada tik tai paminėsiu tvarkaraštį. Pone Džentilė paprašė nu, termino pakeitimams ir jau yra priimtas sprendimas e, dėl to termino. Pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 15 diena vidudienis. Taigi dar turite papildomas šešias dienas. Visi mes gavome papildomą šešias dienas. Planuojama tvirtinti sausio 25 dieną e, Inta komitete pranešimą planuojama tvirtinti vasario 15 dieną, o kada plenarnėje sesijoje e, šis klausimas bus svarstamas, mes tiksliai nežinome, bet galbūt kovą ar balandį. Ačiū. Periname prie kito darbo atvarkės klausimo. bet jis jau bus svarstamas po pietų. O šiam rytui tiek. Ačiū visiems. Tik noriu priminti, kad e, į komiteto popietinį posėdį mes pakvietėme labai daug svečių ir jis prasideda antrą valandą. Kartais tvarkarasis būna kitoks, bet e, dabar tai antra valanda. Kadangi jūs kaip e, frakcijos to prašyte, pakviesta yra labai daug svečių, tai aš labai tikiuosi, kad visi dalyvausite toje mūsų komiteto posėdžio dalyje. Bet pradžia neįprastai, e, neįprastų laikų, o antrą valandą. Kol kas dėkoju visiems. Posėdis baigtas.